Dear colleagues, we will start with the committee. Please sit. Gerbėjai kolegos, prašyčiau susėsti. Comenzamos con la, con la reunión de, de esta mañana. Na kągi, pirmiausia, norėčiau papasakoti Jums apie tai, kas vyko per koordinatorių posėdį. Comenzamos con la reunión de esta mañana. Na kągi, aš norėčiau papasakoti Jums apie tai, apie ką buvo kalbama koordinatorių posėdėje šį rytą. Ir taip pat norėčiau atkreipti sudėmesį į tai, kad buvo pakeista darbo tvarkė. Vakar mes negalėjome aptarti šešto darbo atvarkės punkto dėl pasirinkimo po rinkiminį 2014-2020 metų daugmetės finansinės programos peržiūros. Negalėjome jo aptarti dėl to, kad neatvyko pranešėja. Todėl šiandien šį klausimą, svarstysime šį klausimą šiandien, jis bus paskutinis mūsų darbo atvarkės klausimas. Ir taip pat papildomai balsuosime dėl vieno dokumento, kuris yra susijęs su demokratijos priemonė. Darbo tvarkėje tas dokumentas nėra nurodytas. Perėš parengtas uh, pranešimas. Na kągi, o dabar siūlau perėti prie balsavimo. Jūs visi tikiuosi turite balsavimo korteles. Comenzamos eh, con. Na kągi. Pradėkime nuo 2011 m. balandžio 5 dienos direktyvos 2011-36 ES dėl prekybos žmonėmis prevencijos kovos ir su ją, taikymus ir kovos su ją. 38 pakeitimas patvirtintas, Libė 8 pakeitimas. A, jisai atkrenta. Atsiprašau, jisai atkrenta. 89. Kas už, kas prieš, kas susilaikė, patvirtinta. Devyniasdešimt pirmasis iš dviejų dalių. Pirmoji dalis kas už, kas prieš, kas susilaikė, patvirtinta. Dabar antroji dalis kas už, kas prieš, kas susilaikė, atmesta. 92, kas už, kas prieš, susilaikė, patvirtinta. Toliau 93, kas už, kas prieš, kas susilaikė, atmesta. Toliau 94, kas už, kas prieš, susilaikė. Pasitikrinkime. Balsuojame dabar elektroniniu būdu dėl 94 pakeitimo. Balsavimas baigtas. Patvirtinta. Toliau. Keturiasdešimt devintasis. Tai yra papildymas, kas už, kas prieš, susilaikė, patvirtinta. 95. kas už, kas prieš, susilaikė, patvirtinta. Toliau 96. kas už, kas prieš, susilaikė, atmesta. 99 kas už, kas prieš, susilaikė. Neaišku, pasitikrinkime. Balsuojame. 99 pakeitimas. Na, akivaizdu, kad patvirtinta tiesiog to nesupratau. Penktasis Libė komiteto. Kas už, kas prieš, susilaikė, patvirtinta. Toliau šeštasis kompromisas. Kas už, kas prieš, susilaikė, patvirtinta. 101. Kas už, kas prieš, susilaikė, patvirtinta. prašau aiškiai kelti rankas, nes e, niekas aiškiai jo to, tos rankos nepakėlė ir man buvo visiškai neaišku. Gerai, šimtas antrasis, kas už, kas prieš. Susilaikė, patvirtinta. Šimtas trečiasis, kas už, kas prieš. Susilaikė, patvirtinta. Šimtas ketvirtasis, kas už, kas prieš. Susilaikė, patvirtinta. Šimtas 100... Septintasis iš trijų dalių. Pirmoji dalis, kas už, kas prieš, susilaikė, patvirtinta. Antroji dalis, kas už, kas prieš, susilaikė. Neaišku, pasitikrinkime. Antroji dalis dabar. Balsuojame. A, na kągi, matote, atmesta. Gerai, trečioji dalis dabar, kas už, kas prieš. Susilaikė, patvirtinta. Ponas Tarabela norėtų, kad mes pasitikrintume balsavimo rezultatus dėl trečiosios dalies. Gerai, tikriname. Na, matote, ponė Tarabela, aš geriau matau, kas vyksta salėje, nei jūs. Pirinkai buvo neįsingus mikrofoną. 108. Kas už, kas prieš? Susilaikė. Pasitikrinkime. Jei nekeliate paaiškiai aukštai rankų, tai man ir neaišku, kaip buvo balsuota. 108. Patvirtinta. Toliau. 109. Kas už, kas prieš, susilaikė Pasitikrinkime. 109 pakeitimas. 109 pakeitimas. Patvirtinta. 111. Kas už? Kas prieš? Susilaikė. Atmesta. 112. Kas už? kas prieš susilaikė patvirtinta. 113 kas už, kas prieš susilaikė patvirtinta. Septintasis kompromisas kas už, kas prieš, kas susilaikė patvirtinta. Aštuntasis kompromisas kas už, kas prieš susilaikė patvirtinta. Libė 22, antroji dalis kas už, kas prieš, susilaikė, patvirtinta. Devintasis kompromisas, kas už, kas prieš, susilaikė, patvirtinta. Toliau, 130, kas už, kas prieš, susilaikė, patvirtinta Pasitikrinkime. 130 pakeitimas. Balsuojame. Balsavimas baigtas. Atmesta. Toliau 131. Kas už, kas prieš, susilaikė, patvirtinta. 132. Kas už, prieš, susilaikė, patvirtinta. 133 buvo atsiimtas. Toliau 135 kas už, kas prieš, susilaikė. Pasitikrinkime. 135 pakeitimas, balsuojame. Kažkas įdėjo balsavimo kortelį, bet nebalsavo. A, dabar viskas gerai. Patvirtinta. Toliau 136, kas už, kas prieš, susilaikė, patvirtinta. Toliau 137, kas už, prieš, susilaikė, patvirtinta. Dešimtasis kompromisas, kas už, kas prieš, susilaikė, patvirtinta. 143, kas už, prieš, susilaikė, patvirtinta. 144, kas už, prieš, susilaikė, patvirtinta. 11 kompromisas, kas už, kas prieš, susilaikė, patvirtinta. 148, kas už, kas prieš, susilaikė, patvirtinta. 149, kas už, kas prieš, susilaikė susilaikę, patvirtinta. Toliau dvyliktasis kompromisas, kas už, kas prieš, susilaikę, patvirtinta. Toliau 155, kas už, kas prieš, susilaikė, patvirtinta. 156, kas už, prieš, susilaikė, patvirtinta. 157, kas už, prieš, susilaikė, atmesta. 158 kas už, prieš, susilaikė, patvirtinta. 159 kas už, prieš, susilaikė, patvirtinta. 140 buvo atsiimtas, 161 kas už, prieš, susilaikė, patvirtinta. 169 kas už, prieš, susilaikė, patvirtinta. 170 atkrito, togi toliau 13 kompromisas, kas už, kas prieš, susilaikė, patvirtinta. Toliau lybė 39, kas už, kas prieš, susilaikė, patvirtinta. 171, kas už, kas prieš, susilaikė, atmesta. 172 iš dviejų dalių, pirmoji dalis, kas už, kas prieš, susilaikė, patvirtinta. Dabar antroji dalis, kas už, prieš, susilaikė. Neaišku, pasitikrinkime. 172 pakeitimas, antroji dalis. Balsuojame. Atmesta. Toliau 174, kas už, prieš, susilaikę, atmesta. 176 iš dviejų dalių, pirmoji dalis, kas už, prieš, susilaikę. Neaišku, pasitikrinkime. 176 pakeitimas, pirmoji dalis. Balsuojame. Atmesta. Antroji dalis atkrito. Keturioliktasis kompromisas, kas už, prieš, susilaikė, patvirtinta. Toliau 181 pakeitimas, kas už, prieš, susilaikė, patvirtinta. 184 kas už, prieš, susilaikė, atmesta. 183, kas už, prieš, susilaikę. Tikrai nėra labai aišku. Nėra lengva balsuoti. Taigi balsuojame elektroniniu būdu, tikriname 183. Balsavimas baigtas. Patvirtinta. Kartais, žinot, labai sunku iš tikrųjų išsiaiškinti, kai, koks yra balsavimo rezultatas. Gerai, toliau, 185. Kas už? Prieš. Susilaikė. Atmesta. 186. Kas už? Pasitikrinkime. Gerai, tikriname dėl 185. Balsuojame. Atmesta. Toliau 186 už, prieš, susilaikė atmesta. 188 kas už, kas prieš, susilaikė. Na, tikrai man nėra aišku, pasitikrinkime. 188 pakeitimas. Patvirtinta. Libė 15. 16. atsiprašau, kas už, prieš, susilaikė, patvirtinta. 189. kas už, prieš, susilaikė, atmesta. 15. kompromisas, kas už, kas prieš, kas susilaikė, patvirtinta. Toliau 194 iš dviejų dalių, pirmoji dalis, kas už, prieš, susilaikė, Patvirtinta antroji dalis, kas už, prieš, susilaikė, patvirtinta. Toliau 195 iš dviejų dalių, pirmoji dalis, kas už, kas prieš, kas susilaikė, patvirtinta, antroji dalis, kas už. A, atsiprašau, aš nepastebėjau, kad antroji dalis turėtų dabar atkristi, nes mes patvirtinome 194 pakeitimą. Atsiprašau. 30 pastraipa, atkrenta. 196. Kas už? Prieš. Susilaikė. Atmesta. 197. Už. Prieš. Susilaikė. Patvirtinta. 198. Už. Prieš. Susilaikė. Patvirtinta. Liebė 13. Kas už? Kas prieš? Susilaikė. Patvirtinta. 203 už, prieš, susilaikė, atmesta. 202 už. A, jisai atkrenta. Ne, neatkrenta. Balsuojame. Kas už? Prieš. Susilaikė. Atmesta. 129 už. Prieš. Susilaikė. Atmesta. 200 kas už. Prieš. Šim, susilaikė patvirtinta. 201 už, prieš, susilaikė patvirtinta. Lybė 18 už, prieš, susilaikė patvirtinta. Lybė 12 už, prieš, susilaikė patvirtinta. 205 atkrenta, 206 už, prieš, susilaikė patvirtinta. 207 už, prieš, susilaikė, atmesta. Lybė 33 už, prieš. Pasitikrinkime. 207 pakeitimas. Atmesta. Lybė 33 už, prieš, susilaikė, patvirtinta. 208 atkrito, dabar 16 kompromisas už, prieš. Labai, labai prašau. Kelkite aiškiai aukštai rankas. Na va, matot, dabar viską matau kur kas geriau. Žinot, kartais galim gal susikeisti vietomis, kad suprastumėt mane geriau. 16 kompromisas už, prieš, susilaikę. Pasitikrinkime. Patvirtinta. Toliau 215 pakeitimas už prieš, susilaikę, patvirtinta. 216 už, prieš, susilaikę, atmesta. 217 už, prieš, susilaikę, atmesta. 219 už, prieš, susilaikę, patvirtinta. 17 kompromisas už, prieš, susilaikę, patvirtinta. Toliau 224 už, prieš, sveikė, patvirtinta. 225 už, prieš, susilaikė, patvirtinta. 226 už, prieš, susilaikė, patvirtinta. 227 už, prieš, susilaikė, patvirtinta. 228 už, prieš, susilaikė, patvirtinta patvirtinta. 229 už, prieš, susilaikė, patvirtinta. Libija 19. Ne, dėl jo nereikia balsuoti, toliau 230 kas už, prieš, susilaikė, patvirtinta. 231 už, prieš, susilai, susilaikė, atmesta. 232 iš dvi, trijų dalių, pirmoji dalis kas už, prieš, susilaikė, patvirtinta, Antroji dalis už, prieš, susilaikė, patvirtinta. Trečioji dalis už, prieš, susilaikė, patvirtinta. Toliau 233 už, prieš, susilaikė, patvirtinta. 234 už, prieš, susilaikė, patvirtinta. 235 už, prieš, susilaikė, patvirtinta. 237 už, prieš, susilaikė. Neaišku, pasitikrinkime. 237 pakeitimas. Patvirtinta. Lybė 17 už, prieš, susilaikė, patvirtinta. 18 kompromisas už, prieš, susilaikė, patvirtinta. Lybė 47 už, prieš, susilaikė, patvirtinta. 241 už, prieš, susilaikė, patvirtinta. Lybė 44, kas už, prieš, susilaikė, patvirtinta. Toliau Periname prie konstituojimų dalių. Pirmasis pakeitimas už, prieš, e, patvirtinti. Antrasis už, prieš, susilaikę. Patvirtinti. Trečiasis už, prieš, susilaikę. Patvirtinta. Ketvirtasis už, prieš, susilaikę. Patvirtinta. Penktasis atkrenta ne, penktasis kaip priedas, už, prieš, susilaikė, patvirtinta. Šeštasis už, prieš, susilaikė, atmesta. Septintasis, kas už, prieš, susilaikė, patvirtinta. Aštuntasis už, prieš, susilaikė, patvirtinta. Devintasis už, prieš, susilaikė, patvirtinta Neaišku, pasitikrinkime. Devintasis pakeitimas balsuojame. Balsavimas baigtas. Patvirtinta. Dešimtasis už, prieš, susilaikė, patvirtinta. Vienuoliktasis už, prieš, susilaikė, atmesta. Dvyliktasis už, prieš, susilaikė, atmesta. Tryliktasis už, prieš, susilaikė, patvirtinta. Keturioliktasis už, prieš, susilaikė, patvirtinta. Penkioliktasis už, prieš, susilaikė, atmesta. Šešioliktasis už, prieš, susilaikė, atmesta atmesta. 17 už, prieš, susilaikė, atmestas. 18 atsimtas. Pirmasis kompromisas už, prieš, susilaikė, patvirtinta. Toliau 23 už, prieš, susilaikė, patvirtinta. 27 už, prieš, susilaikę, atmesta. Antrasis kompromisas už, prieš, susilaikę, patvirtinta. 34 už, prieš, susilaikę, patvirtinta. 35 už, prieš, susilaikę, patvirtinta. 36 už, prieš, susilaikę, atmesta. 38 už, prieš, susilaikę, atmesta. 40 už, prieš, susilaikę, atmesta. 42 už, prieš, susilaikę, atmesta. 43 už, prieš, susilaikę, patvirtinta. 44 už, prieš, susilaikę, patvirtinta. 45 už, prieš, susilaikę, atmesta. Patvirtinta. 48 už, prieš, susilaikę, atmesta. 47 už, prieš, susilaikę, patvirtinta. Trečiasis kompromisas už, prieš, susilaikę, patvirtinta. Lybė trečiasis už, prieš, susilaikę, patvirtinta. Toliau 56 už, prieš, susilaikė, patvirtinta. 57 už, prieš, susilaikė, atmesta, man atrodo. Bet pasitikrinkime gal. Nors man atrodo, kad dauguma iš tikrųjų tai susilaikė, bet pasitikrinkime. patvirtinta. Patvirtinta vieno balso persvarą. Toliau 58 už, prieš, susilaikė, atmesta. 63 už, prieš, susilaikė, atmesta. 61 už, prieš, susilaikė, patvirtinta. 62 už, prieš, susilaikė, patvirtinta. 64 už, prieš, susilaikę, atmesta. 65 už, prieš, susilaikę, patvirtinta. 66 už, prieš, susilaikę, atmesta. 67 už, prieš, susilaikę, atmesta. 69 už, prieš, susilaikę, patvirtinta. Penktasis kompromisas, kas už, prieš, susilaikę, atmesta Patvirtinta. Toliau 72 už, prieš, susilaikė, patvirtinta. 74 už, prieš, susilaikė, atmesta. 75 už, prieš, susilaikė, atmesta. Ketvirtasis kompromisas už, prieš, susilaikė, patvirtinta. 79 už, prieš, susilaikė, atmesta. 80 už, prieš, susilaikė, patvirtinta. 83 už, prieš, susilaikė, patvirtinta. 84 už, prieš, susilaikė, patvirtinta. 85 už, prieš, susilaikė, Patvirtinta. 86 už, prieš, susilaikė, patvirtinta. Lybė. B konstituojimo dalis už, prieš, susilaikė, patvirtinta. Lybė F konstituojimo dalis už, prieš, susilaikė, patvirtinta. Lybė G konstatuojamoji dalis už, prieš, susilaikę, atmesta. Lybė H konstatuojamoji dalis už, prieš, susilaikę, patvirtinta. O dabar balsuojame dėl viso teksto su visais patvirtintais pakeitimais. Prašau balsuoti elektroniniu būdu.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 Venga, que tenemos una mañana interesante de votos. Arriba ese ánimo. Na, iš tikrųjų, laukia įdomus, kupinas balsavimų rytas. Taigi, pereikime prie Pansurėną ataskaitos. Dėl skurdo ir lyčių aspektų. Pirmiausiai, tas šeštasis, kas už, kas prieš, laikė Toliau kas 107 prieš susilaikė. Patikrinkime. 107. Atmesta. Deja, atsiprašau, ponė Sebasti. 109 už, prieš, susilaikė, patvirtinta. MPL1 už, prieš, susilaikė, patvirtinta. Kompromisas numeris 1, kas už, kas prieš, susilaikė, patvirtinta. Viens, viens, devyni, kas už, kas prieš, susilaikė, atmesta. 120 121 yra, kas už, kas prieš, sulaikė patvirtinta. 122, kas už, kas prieš, sulaikė atmesta. 123, kas už, kas prieš, sulaikė atmesta. Antrasis kompromisas, kas už, kas prieš, susilaikė. Man pasirodė, kad patvirtinta, tačiau patikrinkime elektroniškai. Antrasis kompromisas. Taip iš tikrųjų patvirtinta. Penzu 9. Kas už, kas prieš. Sulaikė. Patvirtinta. 131. Kas už, kas prieš. Susilaikė. Patvirtinta. Trečiasis kompromisas. Kas už, kas prieš. Susilaikė. Patvirtinta. Ketvirtasis kompromisas. Kas už, kas prieš. Susilaikė. Patvirtinta. 145 dėl pirmosios dalies, kas už, kas prieš susilaikė. Patvir, patikrinkime. 145 dėl pirmosios dalies balsuojame. Atmesta. Antroji dalis. Kas už? Prieš. Susilaikė. Patvirtinta. 1,4, 1,4,7, 1,4,8 identiški pakeitimai, kas už, kas prieš, slaikė. Nesu tikra, patikrinkime. 146, 147, 148 kartu. Atmesta. 149, kas už, kas prieš, slaikė. Atmesta. 150 už, prieš, susilaikė, atmesta. 151 už, prieš, susilaikė, atmesta. Penktasis kompromisas už, prieš, susilaikė, patvirtinta. Šeštasis kompromisas už, prieš, susilaikė, patvirtinta. 159, kas už, kas prieš, susilaikė, atmesta, 162, kas dviem dalim balsuojam, kas prieš, kas susilaikė, patvirtinta, antroji dalis, prieš, susilaikė, patvirtinta, 163, kas už, prieš, susilaikė, atmesta, 164, kas už, prieš, susilaikė, atmesta. 169, kas už, prieš, susilaikė, atmesta. 170, kas už, prieš, susilaikė, atmesta. 171, kas už, prieš, susilaikė, patvirtinta. 172 už, prieš, susilaikė, atmesta. 173 už, prieš, susilaikė, patikrinkime 173. Pradame balsuoti. Patvirtinta. 174 už, prieš, susilaikė, atmesta. Septintas kompromisas už, prieš, susilaikė, patvirtinta. Ampl 7 už, prieš, susilaikė, patvirtinta. 178 už, prieš, susilaikė, atmesta. 179 už, prieš, susilaikė, patvirtinta. 180 už, prieš, susilaikė, patvirtinta. 181 už, prieš, susilaikė, patvirtinta. 182 už, prieš, susilaikė, atmesta. 183 už, prieš, susilaikė, atmesta. 184, dvi dalis. Dėl pirmos dalies už, prieš, susilaikė, patvirtinta. Antra dalis už, prieš, susilaikė, patvirtinta. MPL 13. Už. Ne, atsiprašau, 185. Kas už? Prieš. Susilaikė. Patvirtinta. Ampul 13 už, prieš, susilaikė, atmesta. Aštuntasis kompromisas už, prieš, susilaikė. Patikrinkime aštuntąjį kompromisą. Balsuojame elektroniškai. Atmesta. Toliau 186. E, kas už prieš susilaikė? Atmesta 187. Kas už prieš susilaikė? Atmesta 188. Kas už prieš susilaikė? Atmesta 189. Už prieš susilaikė? Atmesta. 190 už prieš susilaikė, patvirtinta. 191 už, prieš, susilaikė, atmesta. 192 už, prieš, susilaikė, atmesta. 193 už, prieš, susilaikė, atmesta. MPL 10, dvi dalys dėl pirmosios už, prieš, susilaikė, atmesta patvirtinta. Antra dalis už, prieš, susilaikė, patvirtinta. 194 už, prieš, susilaikė, atmesta. 195 atsimtas, 9 kompromisas už, prieš, susilaikė, patvirtinta. 198 už, prieš, susilaikė, patvirtinta. Dešimtasis kompromisas už, prieš, susilaikė, patvirtinta. Kult 2. Už, prieš, susilaikė, patvirtinta. Kult 3. Už, prieš, susilaikė, patvirtinta. Kult 5. Dviem dalim. Už pirmąją. Prieš, susilaikė, patvirtinta. Antroji dalis už, prieš, susilaikė, patvirtinta. Kol 27 už, prieš, susilaikė, patvirtinta. 202 pakeitimas už, prieš, susilaikė, atmestas. 203 už, prieš, susilaikė, atmesta. 205 už, prieš, susilaikė, atmesta. 206 už prieš susilaikė atmesta. 11 kompromisas už prieš susilaikė patvirtinta. 12 kompromisas už prieš susilaikė patvirtinta. MP3. Dvi dalys dėl pirmos už prieš susilaikė atmesta. Antroji dalis už prieš susilaikė patvirtinta. Trečioji dalis. Už, prieš, susilaikė, patvirtinta. 215, kas už, prieš, susilaikė, patvirtinta. 13 kompromisas už, prieš, susilaikė, patvirtinta. Toliau 303, kas už, kas prieš, susilaikė, patvirtinta. 226 pakeitimus už, prieš, susilaikė atmesta. 227 už prieš susilaikė patvirtinta. 228 už prieš susilaikė patvirtinta. 230 už prieš susilaikė patvirtinta. 231 už prieš susilaikė patvirtinta. 14 kompromisas, kas už, prieš, laikė, Patvirtinta. 15 kompromisas už, prieš, susilaikė, patvirtinta. Du, trys, devyni, kas už, prieš, susilaikė, patvirtinta. Du, keturi, trys, už, prieš, susilaikė, patvirtinta. 244 už, prieš, susilaikė, patvirtinta. 245 atsimtas, 247 už, prieš, susilaikė. Balsuokime elektroniškai. Taigi dėl 247 pradėm balsuoti. Man atrodo, kad atmesta, bet nesu tikra. Atmesta. 16 kompromisas, kas už, prieš, susilaikė, patvirtinta. 2, 5, 1, kas už, kas prieš, susilaikė, patvirtinta. 2, 5, 3, už, prieš, susilaikė, patvirtinta. 17 kompromisas už, prieš, susilaikė, patvirtinta. 18 už, prieš, susilaikė. Vėlgi, tikiuosi, kad e, patvirtiname, bet patikinkime. Aš žinau, kad balsavimas ilgas, tačiau vėlgi, jeigu nekelsite aukštai savo rankų, tai neturėsime aiškių rezultatų, taigi patikrinkime. Be abejo, jeigu norite, aš galiu jūsų galvoti tos rezultatus. Patvirtinta. 2, 5, 7. Kas už, prieš, susilaikė, atmesta. 19 kompromisas už, prieš, susilaikė, patvirtinta. 2, 6, 1. Kas už, kas prieš, susilaikė, patvirtinta. 2, 6, 2. Už, prieš, susilaikė, patvirtinta. 2, 6, 3. Už, prieš, susilaikė, patvirtinta. 265 už, prieš, susilaikė, patvirtinta. MP23 už, prieš, susilaikė, patvirtinta. MP25 už, prieš, susilaikė, patvirtinta. 20 kompromisas už, prieš, susilaikė, patvirtinta. Toliau M27 už, prieš, susilaikė. Patvirtinta, toliau kultas 13. E, už, prieš, susilaikė. 20, 20 e, už, prieš, susilaikė. Atmesta. 21 už, prieš, susilaikė. Patvirtinta. Toliau 22 kompromisas už, prieš, susilaikė. Patvirtinta. 24 pakeitimas už, prieš susilaikė atmesta. 25 už, prieš susilaikė atmesta. 23 kompromisas už, prieš susilaikė patvirtinta. 34 už, prieš susilaikė atmesta. 35 už, prieš susilaikė patvirtinta. 24 kompromisas už prieš slaikę patvirtinta. 42 už prieš susilaikę patvirtinta. 43 už prieš susilaikę atmesta. 25 kompromisas už prieš susilaikė patvirtinta. 48 kas už, kas prieš susilaikė atmesta, 49 už, prieš, susilaikė patvirtinta, 50 už, prieš, susilaikė patvirtinta, 26 kompromisas už, prieš, susilaikė patvirtinta, 61 už, prieš, susilaikė patvirtinta, 62 už, prieš, susilaikė atmesta. 63 už, prieš, susilaikė, atmesta. 27 kompromisas už, prieš, susilaikė, patvirtinta. 70 už, prieš, susilaikė, atmesta. 71 už, prieš, susilaikė, atmesta. 72 už, prieš, susilaikė, atmesta. 73 už, prieš, susilaikė, atmesta. 74 už, prieš, susilaikė, patvirtinta. 28 kompromisas už, prieš, susilaikė, patvirtinta. Kol 39 už, prieš, susilaikė, patvirtinta. 29 kompromisas už, prieš, susilaikė, patvirtinta. 67. Už prieš susilaikė atmesta. Kompromisas 30. Už prieš susilaikė patvirtinta. 97. Už prieš susilaikė atmesta. Kol 31. E, jis jau yra įtrauktas. Kol 32. Už prieš susilaikė atmesta patvirtinta. Q303 už prieš susilaikė patvirtinta. Q304 už prieš susilaikė atmesta. 31 kompromisas už prieš susilaikė patvirtinta. 32 kompromisas už prieš susilaikė patvirtinta. 101 už prieš susilaikė, patvirtinta. Pirmasis pakeitimas e, už prieš susilaikė patvirtinta. Antras ir penktasis, kurie identiški, kas už, kas prieš, susilaikė patvirtinta. Trečiasis pakeitimas už prieš susilaikė patvirtinta. Ketvirtasis už prieš susilaikė atmesta. Šeštasis pakeitimas už prieš susilaikė, patvirtinta. Septintasis už, prieš, susilaikė, atmesta. Aštuntasis už, prieš, susilaikė, patvirtinta. Devintasis už, prieš, susilaikė, patvirtinta. Dešimtasis už, prieš, susilaikė, patvirtinta. Vienuoliktasis už, prieš, susilaikė, Patvirtinta. Dvyliktasis už, prieš, susilaikė. Patvirtinta. Pirmininkė sakė dar kada dvyliktas, tryliktas už, prieš, susilaikė. Man atrodo, kad atmetėme, bet patikrinkime 13 pakeitimas dar kartą. Balsuojame elektroniškai. Ne visai netmestas pasirodo, patvirtintas. Atsiprašau, 14 už, prieš, susilaikė, atmesta. 15 už, prieš, susilaikė, patvirtinta. 16 už, prieš, susilaikė, patvirtinta. Na ir galtinis balsavimas, elektroninis balsavimas, pradėjome balsuoti. Taigi 25 už 4 susilaikė, 2 prieš sveikinimai, ponė Lena. Bueno, vamos a continuar. El siguiente. Kągi tęskime, kitas pranešimas. Daug trumpesnis balsavimas sąrašas, tai yra kova su prekyba žmonėmis e, ir ES išoriniai santykiai. Pranešimas, kurį parengė ponė Berger. Taigi pradėm balsuoti. Šeštasis už, prieš, susilaikė patvirtinta. Septintasis už, tiesąkant, yra žodinis pakeitimas. Um, už prieš susilaikė patvirtinta. Aštuntasis už prieš susilaikė patvirtinta. Devintasis už prieš susilaikė atmesta. Dešimtasis dvi dalis už pirmąją. Patikrinkime. Atsiprašau. Gerai, dėl devintojo. Tikriname elektroniškai devintai. Atmesta. Taigi dešimtasis dvi dalis, dėl pirmosios už, prieš, susilaikė, patvirtinta. Antroji dalis už, prieš, susilaikė, patvirtinta. Vienuoliktai už, prieš, susilaikė, patvirtinta. Dvyliktoji už, prieš, susilaikė. Patikrinkime. 12 pakeitimą. Atmesta. 13 už, prieš, susilaikė, atmesta. Žodinis pakeitimas. Ne, atsiprašau. Originalus paragrafas, sako pirmininkė, taigi dvi dalis. Pirmoji už prieš susilaikė patvirtinta. Antroji dalis už prieš susilaikė patvirtinta. Keturioliktasis už prieš susilaikė patvirtinta. Penkioliktasis už prieš susilaikė patvirtinta. Šešioliktasis dvi dalis už pirmąją prieš susilaikė patvirtinta. Antroji dalis už prieš susilaikė, atmesta. 17. Už, prieš, susilaikė, patvirtinta. 19. Už, prieš, susilaikė, patvirtinta. 20. Už, prieš, susilaikė, atmesta. 21. Už, prieš, susilaikė, atmesta. 23, 22 už prieš išlaikė. Patvirtinta. 23 už prieš susilaikė. Atmesta. 24 už prieš susilaikė. Atmesta. 25 už prieš susilaikė. Patvirtinta. 26 už prieš susilaikė. Patvirtinta. 27 už dviem dalim už pirmąją, prieš, susilaikė, patvirtinta. Antroji dalis už, prieš, susilaikė, atmesta. 28 už, prieš, susilaikė, patvirtinta. Aštuonioliktasis. Čia yra papildymas, tai kas už, prieš, susilaikė, patvirtinta. Pirm, antrasis pakeitimas e, už prieš susilaikė patvirtinta. Ketvirtasis už prieš susilaikė atmesta. Penktasis už prieš susilaikė patvirtinta. Galtinis balsavimas, pradame elektroninį balsavimą. Taigi balsavimas įvyko, patvirtinta 26 balsai už, vienas prieš, keturi sulaikė. Sveikiname ponę Berder. ¿Te apetece ponerte un ratito? Bueno, pues pasamos al. Na, o dabar galime eiti prie E, ponios Esteras nuomonės apie jungtinių tautų neįgaliųjų teisų konvencijos įgyvendinimą. Taigi pradėkime balsuoti. 25. kas už, kas prieš, kas susilaiko, primta. 26. kas už, kas prieš, kas susilaiko, um, e, primta. Toliau 27. kas už, prieš, susilaiko, atmestas. 29 kas už, kas prieš, kas susilaiko, pritarta. 31 kas už, kas prieš, kas susilaiko, pritarta. 32 kas už, kas prieš, kas susilaiko, priimta. Hay un problema con la cabina del sueco. Panašu, kad kilo problemų dėl vertimo į švedų kalbą. Dabar problema išspręsta. Taigi 34 pakeitimas, pirmoji dalis, kas už, kas prieš, kas susilaiko, pritarta, antroji dalis, kas už, kas prieš, kas susilaiko, pritarta. 35, kas už, kas prieš, kas susilaiko, pritarta. 37, kas už, kas prieš, kas susilaiko, atmesta.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 44 kas už, kas prieš, kas susilaiko, atmestas. 45 kas už, kas prieš, kas susilaiko, pritarta. 46 kas už, kas prieš, kas susilaiko, pritarta. Antras kompromisas kas už, kas prieš, kas susilaiko, pritarta. Trečias kompromisas kas už, kas prieš, kas susilaiko, pritarta. Ketvirtas kompromisas, kas už, kas prieš, kas susilaiko, pritarta. Enmienda 84. 84. Kas už, kas prieš, kas susilaiko, atmestas. 59. Kas už, kas prieš, kas susilaiko, atmestas. Penktas kompromisas, kas už, kas Nenorime pasikrinti dėl 59 pakeitimo elektroniniu būdu. 59. La 59 estamos. Balsuojame dėl 59. Pakeitimas atmestas. Penktas kompromisas. Kas už? Kas prieš? Kas susilaiko? Pritarta. 60. Kas už? Kas prieš? Kas susilaiko?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 Estábamos comprobando la enmienda 60. 60 patvirtintas. Toliau šeštas kompromisas, kas už, kas prieš, kas susilaiko, pritarta. 63 kas už, kas prieš, kas susilaiko, pritarta. 64 kas už, kas prieš, kas susilaiko, pritarta. 65 kas už, kas prieš, kas susilaiko, pritarta pritarta. 82 kas už, kas prieš, kas susilaiko, pritarta. Septintas kompromisas kas už, kas prieš, kas susilaiko, pritarta. 80 kas už, kas prieš, kas susilaiko, pritarta. 69, where the 69 amendment? No, no, this was, uh, this was the previous uh, list. Ah. This was in the compromise. En la, la enmienda 69 estaba incorporado en el... 69 pakeitimas įtrauktas į ketvirtą kompromisą. Ar ne? Enmienda 70. Votos a favor. Dabar 70. Kas už, kas prieš, kas susilaiko pritarta. 72. Kas už, kas prieš, kas susilaiko pritarta. 71. Kas už, kas prieš, kas susilaiko atmestas. Aštuntas kompromisas, kas už, kas prieš, kas susilaiko, pritarta. 74. kas už, kas prieš, kas susilaiko, atmesta. 75. Kas už, kas prieš, kas susilaiko, pritarta. 79. Kas už, kas prieš, kas susilaiko, atmestas. 9. Kompromisas. Kas už, kas prieš, kas susilaiko, pritarta. 54. Kas už, kas prieš, kas susilaiko, pritarta. 67. Kas už, kas prieš, kas susilaiko, pritarta. Pirmas kompromisas, kas už, kas prieš, kas susilaiko, pritarta. Antras, kas už, kas prieš, kas susilaiko, atmestas. Trečias pakeitimas, kas už, kas prieš, kas susilaiko, pritarta. Ketvirtas, kas už, kas prieš, kas susilaiko, pritarta. Penktas, kas už, kas prieš, kas susilaiko, pritarta. Šeštas. Balsavimas dalimis. Pirmoji dalis kas už, kas prieš, kas susilaiko. Pritarta. Antroji dalis kas už, kas prieš, kas susilaiko. Atmesta. Septintas su žodiniu pakeitimu, kuris bus įtrauktas į tekstą, kas už, kas prieš, kas susilaiko, pritarta. Devintas, kas už, kas prieš, kas susilaiko, pritarta. Dešimtas pakeitimas, balsavimas dalimis, pirmoji dalis, kas už, kas prieš, kas susilaiko, pritarta. Antroji dalis, kas už, kas prieš, kas susilaiko, atmesta. Vienuoliktas pakeitimas, pirmoji dalis, kas už, kas prieš, kas susilaiko, pritarta. Antroji dalis, kas už, kas prieš, kas susilaiko, atmesta. Dvyliktas pakeitimas, kas už, kas prieš, kas susilaiko, pritarta. Tryliktas, kas už, kas prieš, kas susilaiko, pritarta. 14. Kas už, kas prieš, kas susilaiko, pritarta. 15. Kas už, kas prieš, kas susilaiko, pritarta. 76. Kas už, kas prieš, kas susilaiko, pritarta. 16 ir 18. Identiški, kas už juos, kas prieš, kas susilaiko, atmesta. 17. Kas už, kas prieš, kas susilaiko pritarta, 19 kas už, kas prieš. Norite pasitikrinti dėl 17. Balsuokime elektroniniu būdu. Į está aprobada. Patvirtintas toliau 19, kas už, kas prieš, susilaiko pritarta. 20, kas už, kas prieš, kas susilaiko, atmestas. 21. Kas už, kas prieš, kas susilaiko, pritarta. 22. Kas už, kas prieš, kas susilaiko, atmestas. 24. Kas už, kas prieš, kas susilaiko, pritarta. Na, o dabar elektroniniu būdu balsuokime dėl viso nuomonės projekto. y queda aprobado por 30 už, vienas prieš, niekas nesusilaikė, patvirtinta. Taigi sveikiname mūsų pranešėją. Pasamos a la votación. Na, o dabar galime balsuoti dėl Dansila pranešimo apie e, atstovavimą darbuotojams valdybos lygmenių Europoje. 28 pakeitimas, kas už, kas prieš, kas susilaiko, atmestas. Ketvirtas kompromisas, kas už, kas prieš, kas susilaiko, atmestas Pasitikrinkime dėl ketvirto kompromiso. Balsuokime. Aprobado. Patvirtinta. 49. Kas už, kas prieš, kas susilaiko. Prašau aukščiau kelti rankas. Ah, el compromiso 5. Compromiso 5. Votos a favor. Penktas kompromisas, kas už, kas prieš, kas susilaiko, patvirtintas. 38, kas už, kas prieš, kas susilaiko, patvirtinta. 40, kas už, kas prieš, kas susilaiko, patvirtinta. 41, kas už, kas prieš, kas susilaiko, patvirtinta. Šeštas kompromisas, kas už, kas prieš, kas susilaiko, patvirtinta. 46. Kas už, kas prieš, kas susilaiko, patvirtinta. 47. Kas už, kas prieš, kas susilaiko, patvirtinta. 48. Kas už, kas prieš, kas susilaiko, patvirtinta. 51 ir 52. Kas už, kas prieš, kas susilaiko, atmesta. 53. Kas už, kas prieš, kas susilaiko, atmesta. 54. Kas už, kas prieš, kas susilaiko, patvirtinta. 55. Kas už, kas prieš, kas susilaiko, patvirtinta. 7. Kompromisas. Kas už, kas prieš, kas susilaiko, patvirtinta. 59. Kas už, kas prieš, kas susilaiko, atmestas. 60. Kas už, kas prieš, kas susilaiko, patvirtintas. Pirmas, kas už, kas prieš, kas susilaiko, atmestas. Antras, kas už, kas prieš, kas susilaiko, atmestas. Trečias, kas už, kas prieš, kas susilaiko, atmestas. Ketvirtas, kas už, kas prieš, kas susilaiko, patvirtintas. Pirmas kompromisas, kas už, kas prieš, kas susilaiko, patvirtintas. Šeštas, kas už, kas prieš, kas susilaiko, patvirtintas. Dešimtas, kas už, kas prieš, kas susilaiko, patvirtintas. Antras kompromisas, kas už, kas prieš, kas susilaiko, patvirtintas. Trečias kompromisas, kas už, kas prieš, kas susilaiko, patvirtintas. Tryliktas pakeitimas, kas už, kas prieš, kas susilaiko, patvirtinta. Keturioliktas, kas už, kas prieš, kas susilaiko, patvirtintas. Šeš, 16 kas už, kas prieš, kas susilaiko, atmestas. 17 kas už, kas prieš, kas susilaiko, patvirtintas. 18 kas už, kas prieš, kas susilaiko, patvirtintas. 20 kas už, kas prieš, kas susilaiko, patvirtintas. 21 kas už, kas prieš, kas susilaiko, patvirtintas 23, kas už, kas prieš, kas susilaiko, patvirtintas 24, kas už, kas prieš, kas susilaiko, patvirtintas 25, kas už, kas prieš, kas susilaiko, patvirtintas. Dabar e, galtinis balsavimas, jis vyks elektroniniu būdu, balsuokime. ¿Ha votado todo el mundo?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 Na, o dabar galime pereiti prie Europos prisitaikymo prie globalizacijos padarinių fondo veiklos. Mūsų pranešėja yra pane Blinkevičiūtė. Penktas pakeitimas, kas už, kas prieš, kas susilaiko, patvirtinta. Šeštas dvi dalis, pirmoji dalis, kas už, kas prieš, kas susilaiko, patvirtinta. Antroji dalis, kas už, kas prieš, kas susilaiko, atmesta. Pirmas kompromisas, kas už, kas prieš, kas susilaiko. Neaiškus rezultatas, pasitikrinkime. Pirmas kompromisas. Aprobado. Patvirtinta. Dabar galime pereiti prie dešimto, kas už, kas prieš, kas susilaiko, atmestas. Vienuoliktas, kas už, kas prieš, kas susilaiko, atmestas. Antras kompromisas, kas už, kas prieš, kas susilaiko, patvirtinta. Trečias kompromisas, kas už, kas prieš, kas susilaiko, patvirtinta. Septynioliktas, kas už, kas prieš, kas susilaiko, patvirtinta. Aštuonioliktas pakeitimas, kas už, kas prieš, kas susilaiko, patvirtinta. Devynioliktas, kas už, kas prieš, kas susilaiko patvirtintas, pirmas kas už, kas prieš, kas susilaiko patvirtintas, antras kas už, kas prieš, kas susilaiko patvirtinta, trečias kas už, kas prieš, kas susilaiko patvirtinta. Na ir dabar galutinis balsavimas, balsuokime. y queda aprobado por 28. 28 už, 3 prieš. Sveikiname, ponė Blinkevičiūtė. Muy bien, fenomenal. La maratona. Y pasamos al último voto de hoy, que son las eh, enmiendas. El... Dabar eikime prie paskutinio balsavimo dėl lyčių lygybės integravimo, e, kas už prieš susilaiko pritarta. Pirmas, kas už prieš susilaiko pritarta. Antras, kas už prieš susilaiko patvirtinta. Trečias, kas už, kas prieš, kas susilaiko patvirtinta. Penktas, kas už, kas prieš, kas susilaiko patvirtinta patvirtinta, šeštas kas už, kas prieš, kas susilaiko, patvirtinta, septintas kas už, kas prieš, kas susilaiko, patvirtinta, aštuntas kas už, kas prieš, kas susilaiko, patvirtinta, devintas kas už, kas prieš, kas susilaiko, patvirtinta. Na ir tuo baigiame šios dienos balsavimą. Ačiū. The, is gender mainstreaming amendments. We have not to vote the final vote. Dėl e, lyčių lygybės aspekto integravimo pakeitimų nėra galutinio balsavimo. Balsavimo tik dėl kiekvieno pakeitimo atskirai. Dabar mūsų darbo atvarkė 11.45 prasidės diskusija su tarybai pirmininkaujančiais Niderlandais. Taigi dabar galime skelbti 15-20 minučių per traukėlę, bet prašau visų laikų grįžti į salę 11.45. Vamos, vamos a reanudar con la, con los... Na kągi, aš siūlau tęsti mūsų posėdį. Ką tik baigėme balsuoti ir dabar galime sugrįžti prie diskusijų. Pas mus šiandien atvyko tarybai pirmininkaujančių Niderlandų atstovai Mes juos pakvietėme tam, kad jie mums papasakotų apie pastarąjį užimtumo socialinės politikos sveikatos ir vartotojų reikalų tarybos posėdį. Kad papasakot mums apie tai, kaip tenai buvo svarstomi lyčių lygybės a, a, ir su LGBT teisėmis susiję klausimai. Tas posėdis įvyko da, kovo 17 dieną. Deja, tuomet tarybai nepavyko susitarti. Ir todėl mes ir norėjome pakviesti pirmininkaujančios šalies atstovus, tam, kad jie mums paaiškintų, kasgi įvyko. Dabar suteiksime žodį pirmininkaujančios valstybės atstovui, tam, kad jisai galėtų mums papasakoti apie tai, kokios diskusijos vyksta EPSCO taryboje. Ir suteiksiu žodį ponui Kinga, kuris atstovauja pirmininkaujantiems Niderlandams. O po to pradėsime diskusiją su parlamento nariais. Prašau, ponė. Ačiū, ponė pirmininkė. 2015 metais Europos parlamentas ir uh, e, valstybė narių ministrai kreipėsi į ponę Jūrovą tam, kad jį parengtų lyčių lygybės strategiją. Ir 2015 e, m. kovo 17 dienos po EPSCO tarybos posėdėje komisija pateikė strategiją dėl lyčių lygybės e, nuo 2016 iki 2019 metų. Tas dokumentas buvo pateiktas kaip darbinis dokumentas ir taip pat buvo pristatyti lyčių lygybės e, studiją, kuri apriepia metus nuo 2010 iki 2015. Mes paprašėme, kad mums būtų taip pat pateikta šviežesnė informacija ir kad būtų paskelbtas komunikatas šiuo klausimu. Taip mes norėjome parodyti, kad lyčių lygybė arba lygybė tarp vyrų ir moterų panašu, kad nebėra komisijos prioritetas. Komisija posėdėje pristatė mums veiksmų planą, kurio siekiama yra e, stiprinti lyčių lygybę ir LGBT žmonių teisės. Mes norėtume da, taip pat pagalvoti apie galimybę įtraukti savo išvadas, e, pasiūlymus dėl to, kad galima būtų padėti valstybėms narėms e, renkti savo nacionalinius planus ir gyvendinti komisijos parengtą veiksmų planą. Mes taip pat kartu su Slovakija ir Malta tai paskelbėme ir trijo deklaraciją. Niderlandai siūlo į tarybos pirmininkavimo išvadas įtraukti atskirus skirius, kuriuose bus kalbama apie lyčių lygybę ir GBT teisės. Ir mes siekime trijų tikslų. Pirmiausia, mes norime įrodyti, kad valstybės narės yra politiškai įsipareigojusios įgyvendinti dvi komisijos iniciatyvas. Antra, mes norime nusiųsti aišku signalą apie tai, kad reikia sustiprinti pastangas e, skatinti didesnę lygybę. Ir trečia, mes norime užtikrinti, kad valstybės narės imtųsi veiksmų šiais klausimais. E, darbo grupėje vyko diskusijos ir valstybė narė, valstybės narės, dauguma jų pritarė tam, kad mes nusiųstume aišku signalą ir taip pat pasiūlymą kreiptis komisiją, kad jį pateiktų šias abie iniciatyvas kaip vieną paketą. Viena valstybė narė tam pasipriešino. Ir todėl pirmininkaujantis šalis turėjo priimti sprendimą, kad mums nepavyko susitarti. Be abejo, pirmininkaujantis šalis yra nusivylusi tokia ta, diskusijų baigtimi, bet 27 valstybės narės pritarė tarybos e, išvadoms dėl LGBT teisų. Ir tai yra taip pat svarbus signalas. Per e, birželio mėnesį vyksančią aukščiausio lygio tarybos posėdį mes ketiname pristatyti savo išvadas, kuriuose bus kalbama apie lyčių lygybę ir LGBT teisės įsamei. Dėkuoju. Muchas gracias, señor Kinga, por esta. Na kągi, dėkuoju ponui Kinga. Manau, kad jūs puikiai žinote, kad mes manome, kad Lyčių lygybės strategija, kurią siūlo komisija, yra nepaprastai svarbi. Mes esame surengę kelias diskusijas jai aptarti. Taip pat patvirtinome ir labai aiškę rezoliuciją dėl šio dokumento. Ir mūsų pagrindinė mintis yra tokia. Mes manome, kad reikia politinėmis priemonėmis geriau remti šią lyčių lygybės strategiją. Kol kas taryba, komisija, atsiprašau, parengė tik tai tarnybinį dokumentą, tai yra darbo dokumentas. Be abejo, pats pavadinimas to dokumento gal ir nėra svarbus. Nesvarbu, kaip jis yra, yra įvardytas, ar tai yra darbo dokumentas, tarnybinis dokumentas. Ar, ar ar tai yra strategija, bet mes manome, kad vis dėlto skirtumas yra svarbus, nes strategiją turi tvirtinti visa komisija. Ir mes puikiai žinome, kad yra nemažai valstybių narių ir e, nacionalinių vyriausybių, kurios parėmė šią e, iniciatyvą ir, mes, ir mes galime tikėtis, kad komisija sižvelgs į mūsų raginimus LGBT į teisės, tai taip pat yra nepaprastai aktuali tema ir ji yra minima daugelį mūsų rengiamų pranešimų. Ir aš tikiuosi, kad, kad nepasant to, kad taryboje daug, daug sprendimų priimama vienbalsiai, mums pavyks, pavyks įveikti tą, tokią situaciją, kai sprendimų prieimimą blokuoja kokia nors viena valstybė narė. Aš nežinau, ar galima būtų svarstyti galimybę iš naujo pateikti šią iniciatyvą ir gal tuomet ta viena blokuojanti šalis pakeis savo nuomonę. Uh, Nes labai keista galvoti tai, kad e, tokias labai svarbias iniciatyvas gali blokuoti tik viena šalis. Tokios iniciatyvos e, yra susijusi su žmogaus teisėmis ir mes siekime pažangos šioje srityje. LGBTI yra nepaprastai svarbus klausimas, juk ES yra pagrįsta vertybėmis ir visos valstybės narės remia tas vertybės. Tai yra teisingumo ir e, lygybės vertybės. Ir mes manome, kad labai keista yra situacija, kad kažkokia valstybės narės vyriausybė priešinasi tam, kad būtų ginamos pagrindinės mums labai svarbios vertybės. Dabar galime pradėti diskusiją. Visus, kas nori pasisakyti, prašau pakelti ranką tam, kad mes galėtume jūs įrašyti į sąrašą. Voy a dar la palabra en nombre de de los grupos políticos. En primer lugar, la señora Legrip. Ponia Legrip, EPP frakcijos vardu. Dėkuoju, ponė pirmininkė. Aš nenoriu užduoti konkrečių klausimų, aš e, pasakysiu kokias bendras pastabas ir po to gal pabaigoje par, suformuluosiu tų pastabų pagrindų e, klausimą. Ir pirmiausia, norėčiau pasinaudodama progą pasakyti, kad kai mes kalbame apie e, mums patikto dokumento formalų statusą, mes. Uh, EPP frakcijoje nenorėtume to klausimo kelti kaip kažkokio nepaprastai svarbaus pagrindo tolesniems, tolesniems nesutarimams. Jie pateikė ponia Jūrova, jos tarnybos nenori nieko konkrečiai kaltinti. Ir e, pirmininkaujančios šalies atstovas ką tik pasakė irgi, kad uh, Svarbiausia yra daryti pažangą, siūlyti konkrečius, veiksmingus, pragmatiškus sprendimus, bent jau tiek, kiek mes galime tokius pasiūlymus pateikti. Ir nors ir anksčiau taikoma politika gal ir nedavė labai konkrečių rezultatų, vis tiek turime ieškoti būdų kažkaip, kažkokiamis priemonėmis žengti į priekį, turėtume aiškę labai konkrečią ir pragmatišką metodiką. Uh, Ir būtent ir galvodama apie pragmatizmą ir veiksmingumą. Ir uh, noriu pasakyti štai ką. Mano politiniai frakcijai yra sv uh, svarbus. Uh, kai kurie prioritetai ir aš, uh, kiek jie aš gerai suprantu, kitos frakcijos remia uh, tuos prioritetus. Tai yra pirmiausia kova su smurtu prieš moteris, prisijungimas, pasira, Istanbulo konvencijos pasirašymas, prisijungimas prie jos. Mes žinome apie visus žingsnius, kuriuos reikia žengti tam, kad ES galėtų pasirašyti Istanbulo konvenciją ir tikime, tikėkime, kad viskas bus gerai ir visos valstybės narės, ne tik komisija turės veikti ryštingai, veiksmingai, siekti labai konkrečios pažangos, kuri ne, mūsų galva yra nepaprastai svarbi ir kuri turėtų uh, pasklysti visoje Europos Sąjungoje, net ir tose šalise, kurios uh, nepasirašė, neratifikavo, ar, ne, ar jie pasirašė ir ratifikavo, dar negyvendino. Da, da, E, kai kurių dokumentų daryti pažangą. Mes manome, kad tos pažangos ES labai reikia. Yra dar viena e, tema. Pavyzdžiui, direktyvos dėl moterų dalyvavimo įmonių valdybose. EPP frakcijoje Mes e, apgailestaujame dėl e, vykdomo šio dokumento blokavimo ir kreipiamės į visas šalis, e, ragindami jas daryti viską tam, kad būtų įveikti dabartiniai sunkumai, nes mes manome, kad tas dokumentas yra labai svarbus strateginė prasme, siekiant užtikrinti, kad moteris e, turėtų platesnė, e, galėtų turėti daugiau atsakomybės vyk, e, vykdant labai svarbės pareigas. Galime taip pat galvoti ir apie naujas iniciatyvas ir tarp jų, pavyzdžiui, gali būti vyru ir moterų pensijų skirtumai. Ta problema galima būtų bandyti spręsti ir pirmiausia reikėtų atlikti labai aiškę diagnostiką uh, reikia labai gerai ištirti situaciją, da, išsiaiškinti, ar moterų ir vyrų pensijos skiriasi ES. Ir jei paaiškėtų, kad taip, taip pat reikėtų galvoti apie tai, kokiu konkrečiu priemonių reikėtų tam, kad galima būtų įspręsti šią problemą. Štai tiek. Dėkoju. Dėkoju, ponė Legrip. Aldė frakcijos vardu, ponė Besara. Ačiū, ponė pirmininkė. Ir pirmiausia, aš noriu pasakyti, kad aš pritariu tam, ką pasakė pirmininkaujanti šalis. Iš tikrųjų, mums labai rūpi visos pagrindinės teisės ir ypač lygybė lyčių lygybę ES. Į Aldę frakcijos vardu aš norėčiau padėkoti pirmininkaujantiems Niderlandams už jų pastangas siekiant sutarimo šioje srityje. 27 valstybės narės pritarė minėtam dokumentui ir tai yra didžiulė sėkmė. Kita šalis, ta viena šalis, ir čia mes kalbame apie Vengriją, uh, nepritarė pateiktą iniciatyvai ir blokavo sprendimų prieimimą. Vengrija yra šalis, kurią mes dažnai minime čia Europos parlamente kaip šalį, kuri nevykdo savo įsipareigojimų. Jie nevykdo ES narystės įsipareigojimų. Ir Vengrija nepritarė da, veiksmų planams nei dėl lyčių lygybės, nei dėl e, LGBTI teisų. Aš manau, kad mes turime rimtai reaguoti į, į tokį elgesį. 2015 m. gruodžio mėnesį komisija pateikė šitas dvi iniciatyvas ir jos turėtų būti pradėtos gyvendinti nuo 2014, atsiprašau, 2017 metų. Taip pat da, rengiant tos dokumentus buvo konsultuotas ir su Europos parlamentu, ir nesu vyriausybinėmis organizacijomis. Ir taip pat buvo remtasi ir ES pagrindinių teisų agentūros pateiktais duomenimis. Šioje iniciatyvoje yra išdėstyti labai gerai apgalvoti visiems iš esmės priimtini veiksmai šiuose sritise. Nuo 2008 metų mes laukiame uh, kol taryba parengs e, vienodo elgesio su visais e, direkt... E, atsiprašau, komisija parengs vienodo elgesio su visais direktyvą. Ir ši direktyva turėtų įrodyti, turėtų tvirtinti lygybės um, ir vienodo elgesio su, e, su visais principą, nes išvelgiant į jų litinę orientaciją, negalę, religinės pažiūras, įsilavinimo e, e, lygį. Ir ta, turi būti ta, stiprinamos visų žmonių socialinės teisės, teisės į būstą, į švietimą. Visų tai yra ir ta, ir translyčių e, asmenų teisės. Visos šios teisės tvirtintos ir pagrindinių teisų hartijoje. Ten yra aiškiai pasakyta, kad hartija tvirtina visų asmenų teisės. Ir tai, kad e, šiuo metu nėra konsensuso vien dėl to, kad viena šalis, kuri e, nepaiso ES vertybių, trūkdo tam sutarimui pasiekti, tikrai yra negerai ir čia reikės tikrai kažką daryti. Dabar direktyva dėl moterų dalyvavimo įmonių valdybose. Aš ką tik gavau klausimą, kuris bus pateiktas raštu ir jame yra parašyta, Atsiprašau, gavau atsakymą į klausimą, kurį, bus, kurį atsakoma raštu, kuriame nurodyta, kad Niderlandai ketina ir toliau dirbti tam, kad galima būtų dabar pakei, pakeisti dabartinę situaciją. Ir aš norėčiau jūsų paklausti, ar galima tikėtis, kad taryboje bus kokiu nors pokyčiu kokios yra galimybės, perspektyvos. Mes žinome, kad anksčiau tą direktyvą blokavo Niderlandai. Taigi kaip Jūs vertintumėt galimybės pakeisti dabartinį situaciją? taip pat norėčiau jūsų paklausti dėl nuoseklumo šioje srityje. Ar jūs bendradarbiaujate su pirmininkiausiančiomis šalimis, su Slovakija ir Malta? Mes labai daug darbo įdėjome į šį dokumentą ir aš manau, kad mes turėtume suprasti, kad negalima vien tušiai kalbėti. Žodžiais mes įvardėjame tai, kas yra svarbu, suteikime e, mintims turinį. Ir todėl aš manau, kad e, mums reikia vis dėlto realios lyčių lygybės strategijos, o ne ta, tarnybinio dokumento. Dėkoju pirmiausiai už tai, kad e, prisijungėte, nes labai svarbu, kad vyktų dialogas. Tai labai svarbu ir tarybai, ir uh, pirmkaučių valstybei, būtent kad jie išlaikytų atsakomybę ir susitikinėtų, lankytųsi čia. E, Tretas turi veikti vieningai, stengdamiesi propaguoti lygias galimybės savo darbę, tačiau kai buvo pasakyta, kad iš tikrųjų panašu, kad e, dėl lyčių lygybės dabar europinių lygių beveik nieko nevyksta. Yra visiška stagnacija ir moteris tai mato. Jos sako, kad niekas nejuda į priekį, nieko nedaroma, nieko nesimama, pavyzdžiui, siekiant sudaryti geresnės sąlygas tėvysės ar motinystės atostogoms. Mm, mes švedijoje irgi nematome, kad būtų kokiu nors e, esminių pokyčių esama tam tikrų dalykų, kurie atneštų labai daug pozityvių pokyčių moteriams direktyvai. Tačiau e, dokumentai tiesiog įklimpsta. Taigi mes sveikiname pirmkančios valstybės deklaraciją, tą pastangą, kurią taryba deda, rodo šios įtie mes Mes iš tikrųjų esame labai susierzinę, kad vienintelė valstybė, šiuo atveju Vengrija, sugebėjo užblokuoti visą dokumentą. Ar nereikėtų kažkaip tai prisiderinti ir kovoti su tam tikromis moterims priešiškoms nuotaikoms taryboje. Na, iš tikrųjų yra didžiulis skirtumas tarp tiesiog darbinio dokumento, kurio naudojasi daugiausiai darbuotojai, ir strategijos, kuri būtų jau politinė deklaracija ir užduot tam tikrą toną. Tai iš tikrųjų turi tam tikrų atgarsių taip pat ir už šių rūmų ribų. Komisija iš tikrųjų elgėsi arogantiškai neprimdama šio dokumento. Taryba nekartą jau ragino primti tokį dokumentą, o komisijos atstovai sakė, ne, Mes neketiname vargintis su šitokiamis iniciatyvomis. Ir aš manau, kad tai yra siubinga padėtis. Mes tikrai turime ieškoti bendrų e, sprendimų tam, kad padėtis pajudėtų iš mirties taško, kad būtų gal galia primta strategija, nes na, procesas turi pajudėti. Ačiū, ponia Bjork. Žalieji, ponia Retke. Um. Ačiū. Džiaugiuosi, kad jūs atvykote ir dalyvaujate šiame dialoge. Tačiau tiesą sakant, aš eičiau dar toliau negu kolegė Žguva. Ir e, sakyčiau, kad e, mes ne tik tai giname pagrindinės teisės Europos Sąjungo, bet matome savotišką atsitraukimą, e, kai kalbame apie horizontalę lygybės direktyvą, tėvystės atostogų direktyvą ir panašiai. Mes ne tik, kad nejudami prieki, bet šiuo atveju ES matome tiesiog organizuotas pastangas viską gražinti į blogesnę padėtį. Ir tiesą sakant, aš esu nusivylusi, kaip Europos susireaguoja prieš tokį išpolį. E, jūsų kolegė Busemaka atvyko į šį komitetą pirmininkavimo pradžioje ir mes tikrai labai tikėjomės, kad e, reikalai pajudės į priekį, jeigu ne lyčių lygybės klausimas, tai bent jau dėl e, LGBT klausimų. Ir Man tikrai atrodė, kad tai yra vienas iš šimtų prioritetų pirmininkaujančiai Olandijai, tačiau dabar matome padėtį, kai kitoje šalyje faktiškai vienintelė valstybė narė blokuoja bet kokią pažangą. Ir kągi mes darome? Aš manau, kad mes tikrai turime sugalvoti strategiją, kaip viską pasukti reikiamą linkme. Ir man labai svarbu būtų žinoti, kokių pastangų simsitės tam, kad čia labai svarbių klausimų būtų priimtos tinkamos tarybos išvadas. E, nes aš matau, kad ir vėl ir vėl mes nusileidžiame atskirų interesų spaudimui ir iš tikrųjų atsakome labai svarbių vertybių, tokių kaip žmogaus teisės Europos Sąjungoje. Taigi aš norėčiau išgirsti šiek tiek iš pirmininkasios Olandijos, tačiau taip pat galbūt ir plačiau išgirsti pamastymų, kaip galima būtų pakeisti padėtį tam, kad E, birželio mėnesį netektų ne, ne, ne konstatuoti, kad turime tik tai pirmininkačios valstybės išvadas. Aš manau, kad tai iš tikrųjų yra na, labai gėdinga situacija ES ir e, būtų gerai iškirsti iš jūsų, kokiu dar idėjų turite ir e, galbūt pasidalinsite šitomis idėjomis su šiuo komitetu, kuris iš tikrųjų labai stipriai gina ir moterų teisės, ir LGBT bendruomenės teisės. Ir paaiškinkite, kaip mes jums galėtumėm padėti prasme. Pone Besaril, žodis Jums pabaigoje. Labai ačiū. Ir noriu patikoti pirmkačiai valstybei už tai, kad e, atvyko šį dialogą su mumis. Kaip sakė anksčiau kalbėsi ir kaip mano politinės frakcijos koordinatorius sakė, uh, Svarbiausios temos jau turbūt buvo paliestos, tai yra Stambulo konvencijos patvirtinimas. Mes dalyvavome kovoje su smurtu šeimuose ir prievartą, kurią patiria moteris. Tai labai e, jaudina daugumą mūsų kolegių parlamente. Taip pat um, esama didelio atlyginimo atotrukio, esama problemų dėl moterų. Um, reprezentavimo, moterų atstovavimo įvairiuose valdymo organuose ir politikoje. Tai irgi jums kelia nerima. Toliau taryba užblokavo motinysės atostogų direktyvą, taigi mus tas irgi labai neramina. Tačiau aš manau, kad taip pat prioritetą reikia teikti ir e, nukentėjusiams aukoms, taip sakant. Taigi, šiuo atveju noriu išsakyti palaikymą tarybos pozicijai, kur bandoma ginti aukų poziciją, kad ir apie kokias aukas mes kalbėtumėm, ar tai būtų nusikaltimo aukos, ar tai būtų uh, smurto aukos ir panašiai. E, Pirminkantė Olandija iš tikrųjų nuveikė nemažai. Aš esu pranešėję būtent e, dėl vienos direktyvos, e, kur kalbama apie pagalbą nusikaltimų aukoms. Ir galiu pasakyti, kad šiuo atveju šiame kontekste egzistuoja visas paketas teisės priemonių, kurios galėtų apsaugoti moteris. Prinkantį e, valstybę aiškiai žino apie tai ir mes be abejo turime stebėti, kas vyksta Europos sekuros projekte, e, būtent vertindami iš aukų apsaugos e, pozicijų. Aš esu šios direktyvos pranešėja. Ir manau, kad mes turime iš tikrųjų skirti didžiulį dėmesį prekybai žmonėmis, 80 procentų E, tokios priekybos e, vyksta būtent moterėmis ir vaikais. Dažniausiai paskirtis yra būtent seksualinis išnaudojimas. Paneba parengė dar praeitoje kadencijoje atskirą pranešimą šiuo klausimu. Ir aš manau, kad mes turime viską ir vertinti, būtent seksualinį išnaudojimą iš visoje. Praeitie šiame parlamente dažnai ši tema buvo tabu. E, visi dalykai susijęs su prostitucija buvo labai populiarūs mes, kartais tiesiog e, slapstomės, dangstomės subsidarumo principu. E, tačiau manau, kad tema iš tikrųjų yra labai aktuali ir mes turime pasiekti problemo šaknis. Turime prisimti daugiau įsipareigojimų, būtent apginti tas e, prekybos žmonėms aukas. Ačiū, ponė Jimenės. Toliau. Po visų šių klausimų ir minčių, kurias išsakė parlamentarai, norėčiau suteikti galimybę ponui Kinga atsakyti. Thank you. Thank you very much, um, Madam Chair. Uh, we share... Ačiū. Ačiū, Pone pirmininkė, mes be abejo pritarėme jūsų nerimavimui, kad tam tikros e, taryboje galiojančios balsavimo procedūros iš tikrųjų sukelia kliučių ir neleidžia siekti pažangos. Kai dėl pastabų, kurias išsakė EPP. Stovai. Mes be abejo sutinkame, kad nepriklausomai nuo įvairių komunikatų dokumentų ir panašiai pobūčio, labai svarbu, kad būtų pasiekta praktinė pažanga. Kalbant apie jūsų pastabas dėl smurto prieš moteris, pirmininkai valstybė iš tikrųjų intensyviai dirba su šiuo dokumentų paketu. Be abejo, ne vienas jūsų kėlė klausimą dėl moterų atstovavimo mm, kompanijų, bendrovių valdymo organuose. Ta sakė, yra PP ir Alda atstovai. Mm, mes būsime labai atviri. Ir iš tikrųjų, mūsų vaidmo buvo būti sąžiningų tarpininkų. Kai tik tai išgirsime tam tikrus signalus iš valstybių narių, kad pozicija keičiasi, be abejo, tą dokumentų paketą pajudinsime iš mirties taško ir bandysime greitai baigti įtvarkyti. Tačiau kol kas negavome tokių signalų. jeigu tik tai valstybės narės e, išreikš tokią iniciatyvą, tai mes, kaip sąžingas tarpininkas, be abejo, iš karto sudarysime visas sąlygas greit pabaigti svarstyti šios dokumentus. Kalbant apie lyčių e, lygybės klausimus, be abejo, mes manome, kad tai nėra vien tik tai semestro uh, klausimas. Kiekviena valstybė narė turi imti savo ruštų, savo priemonių, kad šie dalykai judėtų į priekį. Uh, Toliau norėčiau Albertson padėkoti už um, palaikymą dėl mm, darbo su dokumentų paketu, kuriame kalbame apie lyčių lygybę kitose srityse, ne tik darbinėse santykiuose. E, bendradarbiaudami su Slovakija ir Malta, mūsų trijo, mūsų trijulės partneriais, E, mes tęsim šitą darbą, galite paskaityti mūsų trijulės e, darbų plano deklaracijoje ir turbūt dalis veiklos iš tikrųjų bus jau perduota vėlesniam pirmininkačiam valstybėm pabaigti. Jeigu atstovė prašė išjudinti reikalus e, dėl direktyvos su, susijusios su motinysės ir tėvysės atostogomis. Aš manau, kad komisija jau juda tą linkme ir iki metų pabaigos manau, kad dokumentai bus parengti prieimimui. Buvo daug klausimų susijusių su pirmikačios valstybės e, ketinimais e, dėl LGBT bendruomenės teisių kaip ir dėl lyčių lygybės. Be abejo, mes turėjome labai ambicingų planų nuo pat pirmos dienos. Visos valstybės narės e, sutarė, kad visą tai turėtų būti e, vientisas dokumentų paketas. Ir kaip aš jau savo žanginėje kalbėję sakiau, mes dabar rengėme primkačios valstybės išvadų projektą. Pišelio mėnesio Europos vadovų tarybai. E, Ir čia aš suprantu, kad mūsų nuomonė sutampa, taigi palaikysime glaudžius ryšius, taip pat ir aukščiausiame politinėme ligmenyje, sutinkamas e, valstybėmis narėmis, stengiantis, e, stengdamėsi sušvelninti situaciją ir galų galia pasiekti rezultatą, kurio mes tikėjomės iš pat pradžių. Puiku, kad jūs šią iniciatyvą palaikote. Galbūt, jeigu jau atsakant jūsų klausimą, ką mes šiame komitete galime nuveikti, pagelbėdami jums, tai aš sakyčiau, kad pirmiausiai pamėginkite spausti atitinkamų šalių vyriausybės. Žalieji taip pat išsakė pastabą šio klausimu. Taigi, apibendrinant, noriu padėkoti už jūsų palaikymą, e, už jūsų pritarimą, kad visą tai turi likti kaip vientisas dokumentų paketas. E, noriu padėkoti už jūsų pastabas ir klausimus, kas iš tikrųjų byloja apie tai, kad jūs taip pat e, matote šiuos klausimus kaip svarbius klausimus. Aš e, perduosiu pirmininkančios valstybės kolegoms, kad e, iš jūsų mes laukiame palaikymą. Ačiū už jį. Kągi, labai ačiū už tai, kad apsilankėte šioje diskusijoje. Esu tikra, kad mes ir ateityje svarstysime, ko galėtų imtis šis komitetas, kad e, įstrigė įstrigęs klausimas svarstymas susijęs su, su LGBT bendruomenės teisėmis e, būtų išjudintas iš mirties taško. Be abejo, parlamentas turi labai ribotą manevravimo erdvę. Tačiau bent jau kažkokią tai politinę deklaraciją, politinį pareiškimą šią temą mes galbūt galime paruošti, nes manome, kad labai svarbu yra palaikyti šią pirmininkačios valstybės iniciatyvą. Taigi mes analizuosime, kokių galimybių turime imtis vienu ar kitų veiksmų prieš jūsų atinkamus svarbius tarybos posėdžius. Ačiū. Ir dabar skelbiu posėdį baigtą, rytinį posėdį, o vėl susirinksime trečią valandą po pietų.